ateityje e, elgsimės kitaip ir elgsimės taip, kaip reikia. Dėkoju, pane pranešėjau. Tuo diskusiją baigiame. Balsuosime trečiadienį 12 valandą. Dabar pagal darbo tvarkę periname prie vienos minutės pasisakymų. Suteikiu žodį pradžiai e, poniai Zaborskai. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos teisingumo. Europos žmogus teisų teismas praėjusią savaitę nusprendė, kad žmogus, kuris nori eutanazijos, turėtų būti, tur, jam turėtų būti tam, ta galimybė suteikta. Kitu atveju valstybė narė pažeidžia e, jo teises. Teisė į eutanaziją vis dėlto netitinka mūsų teisinių nuostatų ir tai patvirtina ir teisinė situacija valstybėse narėse. Jeigu teisė į asmeninį gyvenimą bus aukščiau negu teisė į gyvenimą, tai mes tokiu būdu iškraipysime pusiausvyrą ir tai netitiks Europos pagrindinių teisų hartijos dvasios. Aš noriu pasakyti, kad mes neturime eiti prieš gamta. Pagyvenę žmonės, kurie yra sveiki, jeigu jie nenori gyventi toliau, tai jau yra signalas, kad kažkas pas mus yra negerai. Ačiū. Toliau ponas Perelo. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą žalą, kurią padarė trojkos veiksmai ypač Baroso veiksmai, taip labai pakenkė milijonų europiečių gyvenimui. Taupimo politika tų asmenų, kurie neturi darbo atžvilgių, yra baisus dalykas. Ligoninėse neteikiamos paslaugos, žmonėms tiesiog išimami protezai dėl to, kad jie negali už juos susimokėti. Tai ne jau ne politika, tai tiesiog gyvenimo kriminalizavimas. Mes nusikalstame žmonių gyvenimams. Mes turime prisimti atsakomybę už tai, kad dauguma europiečių jau netiki Europą ir jos nenori. Dabar turime finansuoti švietimą, išsilavinimą jaunimui, turime finansuoti darbo vietas, kad kiekvienas žmogus galėtų gyventi oriai ir žmoniškomis sąlygomis. O tai dabar nėra tiesa. Toliau, ponia Hak pačios baisiausios ekonominės krizės viduryje Airijoje labiausiai nukentėjo žemės ūkio sektorius ir eksportas. Namar žemės ūkio sektorius e, susiduria su rimtais pašarų trūkumais dėl neįlinių klimato sąlygų. 2012 m. antrame pusmetyje mes jau išgyvename rimtas, e, e, rimtus sunkumus dėl klimato ir labai didelė dalis mūsų valstybės matė, kaip visiškai neauga uh, Niekas žemės ūkėje nėra žolės, nėra siloso, nėra pašaro ir e, panašu, kad toks nederlius užsitęs ir net iki kitų metų. Aišku, galime importuoti pašarus iš Junktinės karalystės, iš Prancūzijos, bet mūsų gyvuliai krinta, trūksta pašaro jiems ir ūkininkai bei e, jų e, galvijai e, labai rim, su labai rimtai sunkumai susiduria. Maždaug milijardo paramos reikia e, Airijos ūkininkams ir aš kreipiuosi dabar Airijos vyriausybės vardu, nedelsant pritaikyti solidarumo fondą ir padėti e, Airijos ūkininkams. Pone Demartini, ačiū pirmininkė, aš esu iš Genujos ir čia įvyko pastarąją savaitę didžiulė nelaimė, žuvo devyni žmonės tai nebuvo tokia atsitiktinė nelaimė, nes tiesiog sugriuvo e, pylimas, kuris nebuvo kontroliuojamas, kuris jau aiškiai buvo matyti, kad kada nors sugrius. Ir niekas, niekas nekontroliavo, niekas netliko savo darbo tie, kurie vadovauja vienam iš didžiausių Europos uostų, paprasčiausiai yra nekvalifikuoti, nes tai tiesiog yra politiniai postai, išdalinami dėl politinių kažkokių nuopelnų. Todėl reikalauju, kad ES įsikištų ir paragintų Italijos e, teisėsaugą imtis reikalingų veiksmų. Toliau ponas Betin. Ačiū. Kita kartą Bilderbergo grupė susitiks e, Anglijoje. E, planuojama e, susitikti Birželio 6-9 Watford viešbutyje. Tuose susitikimuose dalyvauja patys atsakingiausi žmonės iš politikos, verslo, kitų sričių keista, kad nuo 54 metų žiniasklaida apie tai e, neinformuoja. Norėčiau užduoti klausimą. Junktinės karalystės visai žiniasklaidai, ar ketina pranešti apie tai, jeigu ne, tai kodėl ne. Ir e, taip pat e, ketinu užduoti klausimą policijos e, komisa, komisarui, kodėl yra numatytas viešosios tvarkos palaikymas ir kas už tai moka. Panas Meir, ačiū pirmininkė. Europos Sąjungoje teisė į būstą turėtų būti teisė, kurios negalima atimti, tačiau dabar žmonės išmetami iš savo uh, namų, nepaisant to, kad Europos Sąjungoje buvo priimtas sprendimas uh, kad Ispanijos būsto paskolų uh, įstatymas pažeidžia ES 93 metų 13 direktyvą Andalūzijos vyriausybė pabandė parengti įstatymą, kuris užtikrintų teisę į būstą visiems piliečiam, e, kad jie e, nebūtų priversti elgetauti dėl to, kad juos išmetė iš namų. Ir e, tikimės, kad komisija galės atlikti savo darbą, tačiau uh, E, dabar e, tvyro e, tyla ir atrodo, kad gali būti, kad įstatymas įsigalios neužginčytas. Kai Europoje sakoma antieuropietiškas, labai dažnai turima galvoje prieš Europos Sąjungą mm nusiteikę e, asmenės. Man tai atrodo e, įžeidžiama. ES stengiasi, kad priimtų migrantus iš trečiųjų valstybių e, taiko globalizacijos politinė ekonominė doktrina Europos Sąjungoje yra centroeuropinė centroeuropietiškų nuostatų taikymas galų gale gali sugriauti Europos Sąjungą ir kuo daugiau atvyksta e, asmenų iš trečių valstybių, gimta, gimsta e, vai, vaikų, e, tai greuna Europos Sąjungą. Toliau kalbės ponas Nikulės. Dėkuoju pirmininkė pakalbėti apie komisijos iniciatyvą dėl klimato kaitos diskusijų pietų ir rytų Europoje. Tai būtų kampanija, kuri padėtų kovoti su šiuo reiškiniu. Rumunija nebuvo įtraukta į viešasis diskusijas šiuo klausimu, nors mes kaip tik patiriame labai daug klimato kaitos pasiekmių, mes mūsų kažkokie nepastovus orai, neįprasti orai yra tapę dabar jau įprastiniu reiškiniu. Tūkstančiai hektarų dirvonuojančių žemių tam dikumėja. Ir aš manau, kad jeigu mes būtume įtraukti į tą diskusiją, visai Europai būtų geriau. Dėkoju, sako pirmininkė. Kolegė iš Rumunijos Dančilė. Ačiū pirmininkė. Mes matome, kad e, pastaruoju metu priimti dokumentai e, buvo skirtingai interpretuoti skirtingose valstybėse narise. Kad e, geriau veiktų konstitucija, reikia geriau užtikrinti institucijų veiklos peržiūrėtą. Konstitucija negalėtų būti keičiama įspūdingos daugumos daugumą. Dėl tos priežasties Rumunijos vyriausybė pareikalavo Venecijos komisijos, kad būtų elgiamasi kaip 2003 metais, kad būtų pateikta nuomonė ir teksto analizė. Turiu galvoje tekstą, kurį pateiks e, konstitucinis komitetas. Tarptautinės neginčytinos e, institucijos nuomonė užtikrins, kad e, Rumunijos konstitucijos peržiūra tenkins Europos standartus. Tai, kad konstitucija yra reformuojama, nereiškia, kad dauguma gali piknaudžiauti mažumą ar pasisavinti ją. Mes kalbame apie konstituciją ateičiai, o ne šiandienai ar praeičiai. Kudakis. Ačiū turiu, ponė Jana Kudakis. Ačiū. David Briggs, e, e, valstybės pareigūnas, mano rinkiminėje apygardoje mirė 1982 e, metais, kai Ardentinos kariuomenė Fulkondų salose susprogdino raketą. Jam, 80, jam būtų buvę 86 metai. Jis buvo apdovanotas už išskirtinę drąsą. 225 Britanijos kariai žuvo, e, dar daugiau buvo sužeista per e, Falklandų karą. Gaila, kad e, šioje salėje, šiame parlamente yra bent vienas narys, kuris nesutinka uh, kad ES Falklandų salus vertina kaip uh, Junktinės karalystės užsienio teritoriją. Gaila, kad uh, kovo mėnesį buvo balsuojama tam, kad būtų išlaikyti išskirtiniai ryšiai tarp Falklandų salų ir Junktinės karalystės. Aš reikalauju, kad tas parlamento narys būtų uh, pateiktų oficialų atsiprašymą Europos parlamentui ir visų žuvusiųjų šeimoms. Visi, bet nei vienas žmogus kuris elgesi taip, negali atstovauti jungtiniai karalystė ir savo žmonėms. Aš noriu priminti visiems, kad Flomklandų salos yra Britanijos nusavybė. Obrigada, presidente. Num dia durante. Pone Susa. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Baroso kažkada pasakė, kad ir taupimo politika turi ribas. Dabar vis dėlto yra taip, kad mes elgiamės lygiai priešingai. Mūsų politika, kurią dabar įgyvendiname, atneša lygiai priešingų rezultatų, negu kad mes tikimės. Taupimo politika atvedė prie dar didesnės recesijos, kuri sukėlė grįžtamąją reakciją, dar didesnę recesiją. Visi, kas vertino trojkos veiksmus Portugalijoje, visi pasakė, kad trojka Portugalijai pakenkė. Tačiau Europos komisija tuo visiškai nesidomi. Ji domisi tik tai taupimu. 82 procentai, kaip rodo apklausos, Portugalijos piliečių neremia trojkos sprendimų. Todėl aš nemanau, kad mes elgiamės teisingai, neįsiklausydami į piliečių nuomonę. Ponas Panja. Dėkoju, pirmininkė. Du 2013 m. spalio mėnesį baigsis viena direktyva susijusi su uh, tam tikrų paslaugų, spa paslaugų bei įvairių terminių vandenų paslaugų reikalavimais. Kai kur, ne, tada nebus aišku, kurios valstybės narės gali kelti reikalavimus ir teikti tam tikras paslaugas ir vadinti jas gydomosiomis, e, gydomųjų vandenų paslaugomis ir panašiai. Tai yra tikrai didžiulis turtas, didžiulė vertybė, turi, kurie turi tam tikros valstybės narės ir tikrai yra daug lygų, senarių lygų, kurias galima gydyti, taikant gydomą į vandenį, terminius vandenis ir panašiai. Manau, kad šis, šis rytis turėtų būti reglamentuojama europiniu mastu, kad kiekvienas pilietis žinotų, su kokiais standartais jisai susiduria ir ko jam tikėtis. Dėkoju. Toliau ponė Serbu. 2010 metais aš prisidėjau prie rezoliucijos, kurioje buvo prašoma uh, uždrausti cianidų naudojimą kalnakasyboje. Ta rezoliucija patvirtino Europos parlamentas, o aš dar ir kitose laiškuose bei pareiškimuose tą pačią temą reikalavau, kad ši problema būtų sprendžiama. Tuo tarpu Europos komisija pasakė, kad ji to klausimo e, toliau spręsti nebenori. E, turime suprasti, kad rumunijams piliečiams ši problema labai rūpi. Šiuo metu yra peržiūrimi teisės aktai kuriuose yra aptariami e, tokie sudėtingi chemikalai kaip šis. Aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją dar kartą. E, naudojant cianidus e, kalnakasyboje iškyla labai didelis pavojus, labai didelė rizika. Gal Europos komisija galėtų įtra, uždrausti e, tokių medžiagų naudojimą per dabartinę reformą? Ponas Černetskis. panie przewodniczący! szanowni państwo! Pone pirmininkė, praėjo trys metai nuo Smolensko tragedijos. Toje aviakatastrofoje žuvo Lenkijos prezidentas ir apie šimtą Lenkijos politinio elito, karinio bei politinio ir intelektualinio elito atstovų. Tačiau iki dabar to lėktuvo nuolaužų ir juodosios dėžės mes negavome. Jos tebėra Rusijos nusavybėje. Tyrimas vyksta labai vangiai ir galima manyti, kad e, tyrimą vilkina Rusijos pajėgos. Manau, kad ir Europos parlamentas, ir tarptautinė bendruomenė turėtų imtis veiksmų, kad galų gale būtų išaiškintos visos avarijos aplinkybės. Dėkoju, sako pirmininkė. Toliau kalbės ponas Tusas. Europos Sąjungos politika, buržuazinių vyriausybių politika valstybėse narėse susijusi su kolektyvinių sutarčių panaikinimu ir jis sumažins socialinės garantijas ir nuskurdins didelius visuom, plačius visuomenės sluoksnius Europos Sąjungoje. Tai galų gale prives prie darbininkų kovos pradžios. Mūsų dabartinė politika veda prie ksenofobijos, prie rasizmo padidėjimo ir paskatina fašistinių jėgų susikūrimą. Graikijos vyriausybė slopina streikus drastiškomis priemonėmis. 90 procentų visų streikų skelbiami nelegaliais per teismus. Visos ES vyriausybės elgesi panašiai, galiu pateikti ir Ispanijos pavyzdį, kur komunistų partijos nariai yra taip pat persekiojami ir toks neigiamas požiūris plinta į kitas šalis. Portugalijoje lygiai taip pat e, persekiojami darb, darbininkų partijų atstovai, kriminalizuojama streikų veikla, streikininkai uždaromi į kalėjimus, teisiami teismuose. E, baudžiami didžiulėmis piniginėmis bausmėmis, kaip Graikijoje ir panašiai. Šitaip bandoma dar labiau spausti vargšus darbininkus ir mažinti jų teises. Toliau pona, ponia Tun ir Hohenstein. Kalbam kaip ponas Sikorskis minėjo, memorialai turi tam tikrą reikšmę. Memorialo sąjunga tai ne tik tai uh, prisiminimas apie diktatūras, bet tai ir priminimas apie mūsų laisvę, apie mūsų žmogiškąją orumą, nepriklausomai nuo jo požiūrio į pasaulį ir į politiką. Tai yra ir rūpinimasis laisvė, politiniais kaliniais ir daugybė kitų dalykų. Parlamente yra iniciatyvinė grupė, kuri siūlo paskelbti memorialą mm, Nobelio premijoje, pasiūlyti Nobelio premijai. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite tokią idėją. Mes kreipsimės jūs ir prašysime jūsų parašo šio klausimo. Memorialo asociacija turėtų būti mums visiems pavyzdžių, pavyzdžių visiems, kurie neišsisukinėja nuo atsakomybės, kurie padaro išvadas iš istoriją, istorijos pamokų, visi, kurie pritarė, visiems, tai turėtų būti svarbu visiems, kurie pritarė demokratijai ir kovai už žmogaus teisės. Dėkoju. Dabar ponia Ajalas Sender. Dėkoju, pirmininkė. Ispanijos vyriausybė yra gerokai sumažinusi išlaidas tiek sveikatos apsaugai, tiek ir kultūrai. Ir taip pat sumažėjo finansavimas ir aragonų kalba bei katalonų kalba kalbantiems e, žmonėms. daug programų sustabdytos, o šios kalbos turėtų būti saugomos. Lapa katalonų kalbai ir lapi kat, aragonų kalbai šios programos tik buvo sustabdytos ir tai labai mus visus sukrėtė. Aš noriu pas, kreiptis į parlamentą, kad jis pasmerktų tokius veiksmus, e, vyriausybių veiksmus, kaip jau yra nekarta padaręs kitų mažumų kalbų atžvilgių. Nes manau, kad vyriausybė turėtų atsižvelgti į parlamento nuomonę. Reikia saugoti tokias unikales mažas kalbas, kaip Aragonų regiono kalbos ir kitas. Ponas Angurakis. Darbo žmonių problemos, darbo žmonių problemos uh, gilėja. Bandoma atsikratyti kolektyvinių sutarčių. Baltoji knyga dėl pensijų patvirtinta 12 e, metais bus kitas taikinys. Negalima leisti kištis į socialinės apsaugos sistemas, neleiskime monopolijoms užvaldyti e, žmonių pensijų fondo, e, gviešiantis vien tik tai pelno žmonės nusipelno geresnės pensijos negu 300 eurų per mėnesį. Žmo, žmonės nebeturi kuo susimokėti gydytojui. Reikia apsaugoti eilinius žmonės. Mano partija yra prieš tai. Mes turime uh, užtikrinti nemokamą sveikatos apsaugą, turime užtikrinti pensijas, kad žmonės galėtų gyventi oriai. Ačiū ponui Angurakis. Ponas Winkler, ačiū pirmininkė. Daugiakalbiškumas vienas iš pagrindinių sąjungos e, turtų. Reikia užtikrinti e, kalbinę įvairovę. Turime taupyti ES institucijose, tačiau turime tai daryti e, atsakingai. Parlamente vis atsiranda, kas bando panaikinti kalbų naudojimą, palikti tris kalbas. Dabar e, regionų e, komitete e, keliama iniciatyva panaikinti atskirą vertimo padalinį. Europos Sąjungoje dabar 27 valstybės narės, greit bus 28, dabar 23 oficialios kalbos, greit bus 24. Aš žinau, kad kai kurios kalbos yra e, e, plačiau naudojamos, sutinku, kad reikia taupyti, tačiau tai reikia daryti, nekeliant pavojaus demokratijai ir integravimuisi. Norėčiau pasveikinti ponę Miciką, ar kalbėsite pirmą kartą, galbūt ne. Ačiū, man didelė e, garbė dalyvauti čia šiandien kaip Europos parlamento nariai ir didelė e, garbė būti pirmai moteriai iš Maltos išrinktai į, į e, šią garbingą instituciją. Europos Sąjunga išgyvena sunkius laikus, Europos parlamentas turi siūsti aišku signalą Europos piliečiams parlamentas turi būti lyderis, užtikrinant, kad kuo greičiau išbristumėm iš sunkmečio. Pirmininkė, dirbdama ekonomikos komitete, padary, stengsis padaryti viską, kad Europa atsigautų kaip įmanoma greičiau. Manau, kad e, tam, kad tą pasiektumėm, turime uh, užtikrinti, kad mūsų ekonomika nebūtų sugrauta per nelik griežtų taupimo priemonių. Turėtumėm susitelkti į tvaro ekonomikos plėtojimą. Man teko garbė tar, tarnauti Maltos piliečiams Europos parlamente. Pažadu, kad padarysiu viską, kad e, apginčiau Maltos e, ir Gozo e, salų e, piliečių interesus, taip pat visų ES piliečių interesus. Ačiū, kaip pirmą kartą aš jums suteikiau šiek tiek daugiau laiko. Pone Nibler toliau. Zidentin. Pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie alyvogių aliejaus draudimą. Vokietijos spaudoje labai daug apie tai kalbama. Uh, Esą negalima bus naudoti alyvogių aliejaus, nebus galima jo padėti ant stalų visur. Tam tikras komisijos nutarimas draudžia ant stalų padėti atvirus indus su alyvogių aliejumi, nes esą alyvogių aliejus galės būti patiekiamas ant stalų tik tai uždaruose specialiuose induose. Taigi noriu paklausti, ar čia kalbama Ar kalbama tik apie alyvogių aliejų, ar, kalbama, lygiai, ar bus ateityje lygiai tokių pačių reglamentų ir atstui, ir druskai, ir pipirui komisijos atstovas esą pasakęs, kad tai galėtų įvykti ateityje. Taigi noriu paklausti, ką komisija ketina dar reglamentuoti Europos piliečiams, ar mes neturim rimtesnių problemų, kaip tik tai rūpintis, kokiuose asotėliuose alyvogių aliejus turėtų būti patiekiamas restoranuose. Tai mano tema. Tikiuosi, komisija, komisarė, jūs parsivežte šį klausimą į komisiją ir jie apsvarstysite, te gyvoja biurokratija. Ko jūs sako pirmininkė? Dabar kalbės ponė Smelkova. Ďakujem pekne za slovo. Presne o rok sa... Ďakujem už metų vyks rinkimai į Europos parlamentą ir parlamentarai, kurie dar kartą kandiduos į Europos parlamentarų postą, nelabai galės atsakyti į kai kuriuos klausimus susijusius su Europos Sąjunga. Gegužės 9 Europos dieną mes matėme, sutikome žmonių gatvėse, kurie išreiškė tokią nuomonę, kurie pasakė, kad ES gali egzistuoti tik tai geraisiais laikais, o sunkiais laikais, kai kyla ekonomikos krizė, kai yra finansų krizė, ji neveikia. Ir mes tikrai sunkiai galėjome atsakyti į tokius klausimus, į tai, kodėl žmonės, kodėl jauni žmonės neranda darbo, kodėl jie negali gyventi taip kaip anksčiau. Taigi mums reikia sprendimų, sprendimų, kurie ypač atsižvelgtų jaunų žmonių poreikius. Tai programos kaip Erasmus, Galilėjo ir visokios kitokios jaunimų skirtos programos turėtų būti ir toliau tęsiamos ir finansuojamos. Ačiū. Hvala, predsedujoča. Lėtų dinė za... Dėkuoju, pirmininkė. Prieš vienerius metus kalbėjome apie šešių dokumentų paketą. Tada Europos komisijai suteikėme tam tikrą uždavinį įgyvendinti e, makroekonominę pusiausvyrą. Mes e, kalbėjome, kad reikia parengti tam tikrus makroekonominius e, kriterijus, kurių turi laikytis valstybės narys. Žinant, kokia dabar yra padėtis Slovenijoje, Komisijai būtų galima štai ką pasakyti. Analizuojant makroekonominį disbalansą, turėtumėt vadovautis rodikliais. Mm, per daug jau įvairių spekulacijų girdime iš skirtingų kitų instancijų. Mes norėtume, kad būtų parengta analizė pagrista ne spekulacijomis, o makroekonominiais rodikliais, dėl kurių mes visi susitarėme. Ačiū toliau panas Gutierės. Bet jo nėra salėje, todėl ponui Tabaždi žodis. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. ES valstybės narės jau dabar e, taiko skirtingą PVM pagrindiniams maisto produktams. Vengrijoje e, PVM daugumai pagrindinių maisto produktų siekia 27 procentus, tai yra labai didelis skaičius Europoje, o Austrijoje tai, tai sudaro 10 procentų, tuo tarpu Lenkijoje 5 procentus. E, Vengrijos socialistai, vadovaudomėsi Lenkų pavyzdžių, siūlo sumažinti PVM e, maisto produktams Vengrijoje iki 5 procentų. Didelis PVM maisto produktams e, skatina juodosios rinkos klėstėjimą. Be to, tai trukdo Vengrijos žemės ūkio raidai. Pono Orbano vyriausybė, tiesą sakant, turėtų e, palaikyti skurdžiausius žmonės ir stengtis sumažinti jiems tenkančią mokančių naštą. Keturi milijonai žmonių skursta, jiems reikia pagalbos. Ačiū, ponė Tabaždį. Dabar baigiame vienos minutės pasisakymus. Kadangi nėra e, kitų pranešimų, pranešėjų, turime trumpai sustabdyti posėdį. Bet ponia Kornelisen kaip tik įeina į salę. Pačiu laiku atėjote, ponė. Taigi mes dabar pradėsime jūsų pranešimą apie moterų teisės Balkanų valstybėse, kurios siekia narysės Europos Sąjungoje. Duosiu jums laiko atsisėsti. Geef u de tijd om u te zitten um en ik geef u het woord. Duodu jums laiko susirasti savo vietą ir pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai. Aš e, ką tik balsavau, todėl šiek tiek atsiprašau, kad